nes ten būtent tose srityse ir vyksta daugiausia pažeidimo procedūrų. On... Kitas darbo tvarkės klausimas yra diskusijos apie žmogaus teisų pažeidimų, demokratijos teisinės valstybės principų pažeidimų atvejus. Ir pirmas darbo tvarkės klausimas yra susijęs su Ruanda. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį autoriams. Korao pirmasis. Prašau.